Goed, collega's, laat ons, uh, laat ons starten. We hebben. Uh... Kolegos, pradėkime darbą. Mes turime bent kelis tūkstančius pakeitimų, kuriuos turėsime įveikti. Visų pirma, nuo darbo atverkės pradėkime. Mūsų komiteto žiniuose galite, galite perskaityti, kad reikia pakeisti mūsų darbo tvarkę. Štai taip. Europos parlamentas yra gavęs tarybos pirmo svarstymo rezultatą dėl OLAF peržiūrėto reglamento. Tai bus paskelbta plenarnėje sesijoje, kad pagal parlamento darbo tvarkos taisyklės tai turi būti mm, pirmas darbo tvarkės klausimas mūsų komiteto posėdėje, tačiau kadangi turime labai daug balsavimo darbo, tai e, siūlau, kad tai būtų 58 darbo tvarkės punktas, dėl kurio mes balsuotumėm rytoj, galbūt apie 5 valandą po pietų. Toliau dar vienas e, klausimas. Gavome priežios komiteto e, pirmininko laišką, kuris patvirtina, kad e, Rita Šembri pasitraukė iš pagrindinio komiteto Žinote, kad po daly atvejo buvo parengtas pranešimas dėl Olafo darbo, dėl Olafo tyrimų ir iš tikrųjų būtent dėl mūsų padaryto spaudimo, mūsų komiteto padaryto spaudimo, šis pranešimas buvo perdotas Bet e, kol kas dar tas pranešimas yra užrakintas ir Europos parlamento nariai neturi galimybės prie jo prieiti. Taigi, priežios komiteto pirmininkas iškėlė klausimą, ar jis galėtų atvykti rytoj į mūsų komitetą ir pateikti bendrą informaciją apie visus OLAF tyrimus, kuriuos atliko um, priežios komitetas, kiek tai buvo susijęs su dalį atveju. Uh, Taigi pasiūliau, kad prieš 58 punktą, maždaug apie 5 val. rytoj po pietų, galėtumėm įtraukti būtent tokį e, punktą, kad tai būtų susitikimas konkrečiai priežas komiteto vadovo. Tai aš, ar, ar pritartume tokiam pasiūlymui? Jei taip, tai tada taip ir pakeičiame mūsų darbo atverkę. Na ir dar nedideli pranešimai. Mm, visus juos rasite mūsų irgi komiteto žiniuose. Mm, kita savaitė pirmadienį posėdžio nebus, nes uh, nereikia mum posėdžiauti. Uh, Pirmąjį po pietų kitą savaitę tai bus ta popietė skirta kitiems klausimams, kitiems reikalams. Tačiau mm, Fanny Brooks uh, noriu pasveikinti, yra visiškai nauja, na, nauja narė, ponė Bruks, sveikinu Jūs mūsų komitete, džiaugsimės bendarbiaudami su Jumis. Petru Bartoševič Malicki dirbo trumpai mūsų sekretoriate, dabar perėjo į generalinio sekretorijos kabinetą, taigi jam linkime sėkmės naujo naujose pareigose. E, Fanny Brooks yra nauja asistentė. E, tai e, tiek pranešimų. Karmen pranešė, kad ne ponas Nov rytoj atvyks, o ponas Beš vietoj jo. Tai mūsų buvęs kolega, taip. Ar dar būtų kokių pastabų, Jens? Ačiū, turiu klausimą. Kiek laiko užims šis darbotvarkės klausimas su kolega Brešin. Iš tikrųjų, mūsų darbotvarkė yra tikrai labai uh, pilna, tiesiog beprotiškai pilna. Na ir taip pat iš patirties galiu pasakyti, kad per 15 minučių mes nepakalbėsim apie Olaf ir stebėseną. Man atrodo, um, iš tikrųjų mes galime uh, mes nesugebėsime per 15 minučių pakalbėti apie stebėsenos komitetą. Tai užtruks bent jau valandą. Taigi, manau, dėl to um, tam reikėtų skirti daugiau laiko nebūtinai šiame posėdėje. Nu Jens, tai kaip be pakeistumėm darbo atverkę, jau aš tikiuosi, kad iki to momento būsime balsavę dėl visų klausimų e, turi būti visas balsavimas e, iki to laiko užbaigtas. Ar, ar nėra techninių kliūčių, viską girdite. Tai tik tai noriu mm, garantuoti, patikinti jūs, kad būsime baigę balsavimą. Aš bent jau tikiuosi, tikiuosi, kad būsime baigę balsuoti iki to laiko. Paskui nuo 4 iki 5 turėjo būti koordinatorių posėdis, tačiau jis anuliuotas. Tai reiškia, kad mes turime papildomą valandą. Ir su, su sekretariatu pasitikslinau, turėtų būti apie pusvalandį 45 minutės trukti tas pokalbis su ponu Viš. Tai kadangi mums nebereikia to, tos valandos koordinatoriam, užtektų laiko. Das habe ich nicht verstanden. Pone Greslė, kaip pranešė, aš pažadu kalbėti trumpai. Aš e, noriu pakartoti, kad e, kaip pranešė, pažadu tikrai kalbėti labai trumpai. Kolega. Puiku. E, pirmininkė, atsiprašau, nežinau, ar tai būtų tinkamas momentas iškelti tokį klausimą, tačiau turiu procedūrinį klausimą prieš pradedant balsuoti dėl tų biudžeto vykdymo procedūrų. Tai aš norėčiau paklausti, kada aš galėčiau tą klausimą užduoti. Um, eventjes kijken of er nog iets was. Uh... Uh, tuoj pažiūrėsiu. Paprastai periname tiesiog prie balsavimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Jeigu turite kokį, kokią pastabą dėl darbo tvarkos, dėl procedūrų, tai prašom dabar. Week. Ačiū pirmininkė, norėjau tokį klausimą užduoti. Praeitą savaitę, kai išvykau iš Strasbūro, mano um, biuras Briuselėje gavo, sulaukė skambučio iš vienos iš agentūros e, direktorių. Mes balsuosime dėl šios agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Šio um, skambučio uh, Mm, aš nenorėčiau įvardinti tos agentūros konkrečiai, tai yra principinis klausimas. Buv, klausimas to direktorius buvo, ar galėčiau užduoti specifinį klausimą balsuojant. Pirmininkė, man atrodo, kad toks elgesys yra netinkamas, kai eina kalba apie aukšto rango pareigūną, dirbantį e, agentūroje, dėl kurios biudžeto įvykdymo patvirtinimo balsuosime. Ir aš tikrai um, nenoriu, kad kažkoks tai pareigūnas pareigūnas, kažkoks tai valstybės tarnautojas uždavinėtų man klausimus, kodėl aš teikiu tokį ar tokį pakeitimą. Um, ir aš noriu išreikšti protestą dėl tokio elgesio. Aš um, tikiuosi, kad komitetas man pritars, kad iš tikrųjų yra visiškai nepriimtina, kuomet yra keliami klausimai parlamento nariui dėl to, kokį darbą jis atlieka, kokius pakeitimus jis pateikia, kokius klausimus jis užduoda, nes tai yra jo darbas. Dank u. Ik uh, geloof dat er een woordmelding is. Ačiū. Ponas Riubik. Geen vergissing. Nee, um, ik... Ne? Aš matau, kad kolegos pritarė jums dėl to, ką jūs pasakėte. Taigi pasižymėkime tai, ką jūs pasakėte, kad įvyko toks pokalbis tarp mm, jūsų ir atitinkamo asmens. Aš manau, kad kalbant apie tokius kontaktus, tai, ką Jūs pasakėte, yra visiškai pateisinama ir pagrysta ir aš manau, kad visi galime tam pritarti. Ar būtų kitų kokių pastabų? Jei ne, pereikime prie trečio darbo tvarkės punkto, tai yra mm, biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Jens Gair pranešėjas, ar norėtumėt pristatyti kažką tai dėl šio balsavimo? Ne, viskas yra aišku, gerai, tuomet galime balsuoti. Twee sets in de gaten te houden. Ja, mevrouw Atsiprašau, aš dar neturiu balsavimo kortelės. Ja tuoj man atneš, bet į tą laiką prašom užskaityti mano balsavimą ranką. Gerai, stebėsime jūs, kaip jūs e, keliate ranką ir priskaičiuosime jūsų balsą atitinkamai. Tai ar visi esate pasirengę, turime labai daug balsavimo. Pirmas um, pakeitimas, Bradbankas už prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas OD, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar pasiūlymas su šiais pakeitimais elektroniškai prašom balsuoti. Iedereen gestemd? Dan sluit ik de stemming. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Dar pridedame vieną balsą prie 21, taigi 22 už 4 prieš priimta. Toliau. Trečias pakeitimas pirmai pastraipai. Bradsburn, Černecki. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. Žodinis Jens Gair pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl viso pasiūlymo. Prašau balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. 21 už, 5 prieš. Praneškite man, kai jau turėsite balsavimo kortelę. Gerai, priimta. Toliau. Ketvirtas pakeitimas pirmai pastraipai. Bradburn Šernetski kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Pana Gair, dar vienas žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime elektroniškai dėl viso pasiūlymo su šiais pakeitimais. Balsuoti baigiame. 21 už 5 prieš priimta. Penktas pakeitimas, pirmai pastraipai, Bradburn Černetski vėl kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Gai ir žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Elektroniškai dėl viso sprendimo. Stemming is gesloten. Balsuoti baigiame. 22 už, 4 prieš, priimta. E, toliau balsuosime. Pirma pastraipa, šeštas pakeitimas, Bradburn Šernetski, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Žodinis gair pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Elektroniškai prašom balsuoti dėl viso penkto pasiūlymo. Balsuoti baigiame. 21 už 5 prieš priimta. Toliau dėl mokslo tyrimo agentūros. Septintas pakeitimas Bradman Šernetski, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ga ir žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar dėl viso sprendimo. Balsuoti baigėme. 21 už 5 prieš. Toliau, septintas pasiūlymas dėl transeuropinių transporto tinklų agentūros, aštuntas pakeitimas pirmos pastraipos, tie patys, kas už prieš susilaiko atmesta. Gai žodis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Dabar elektroniškai balsuoti, prašom, dėl viso sprendimo aš, aštuntame puslapyje. Balsuoti baigiame, 22 už, 4 prieš. Toliau, devintas puslapis, pasiūlymas dėl sąskaitų uždarimo. Dėl šito balsuoti nereikia, nes mes jau biudžeto vykdymo patvirtinimą suteikėme. Tačiau turime balsuoti dėl viso pasiūlymo elektroniškai. Ne, nereikia pasirodo, tai pereiname prie dešimto puslapio. Rezoliucija. But we don't vote this? No, because it falls. We close it, the accounts. We, we close the accounts and we, we grant a discharge. Oké? Okay. Okay? Okay. Toch eventjes checken voor de zekerheid. Goed, we gaan naar de resolutie. Gerai, viskas aišku, pereiname prie rezoliucijos dešimtame puslapyje. Pirma pastraipa, dešimtas pakeitimas pypirkas už, prieš, susilaiko. Mm, neaišku buvo, pasitikrinkime elektroniškai. Ik sluit de stemming. Is, is iedereen gestemd? Ik sluit de stemming. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 14 už 12 prieš priimta, 11 pakeitimas pirmai pasraipai. Gair, kas už, prieš priimta. 12 pakeitimas atkrenta, 13 pakeitimas pakeitimas mano paties, suderinamas su 11 pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirma pastraipoje A, naujas punktas. Mano 14 pakeitimas su EPP žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 15 pakeitimas OD, EPP žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, irgi neaišku, pasitikrinkime elektroniškai. Moeten nog twee mensen stemmen, denk ik. Ik sluit de stemming.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 grįžtų prie 15 pakeitimo, pono Odį. Žodinis pakeitimas buvo atmestas, tačiau turime balsuoti dėl originalaus teksto. Taigi, prašau balsuoti dėl originalaus teksto, kas už, kas prieš, susilaiko. Originalus tekstas irgi atmestas. Tai 18 gar pakeitimas dėl pirmos pastraipos C dalies, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 19. Pakeitimas. voorstel is uh, hier eerst Pasiūlymas būtų toks. Visų pirma, reikėtų balsuoti dėl pirmo kompromiso, kadangi jis apima šį pakeitimą. Taip pat reikėtų žiūrėti 64 pakeitimą. 16 puslapis. 94 pakeitimas. Visų pirma, būtų siūlymas toks balsuoti pirmą dėl to, nes jis tada apimtų ši, visus kitus pakeitimus. 16 puslapis, 94 pakeitimas, kompromisinis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pirmas kompromisas yra patvirtintas. Taigi, grįžtu į 11 puslapį. 20 pakeitimas greslė ir mano paties, kas už, Kas prieš? Susilaiko priimta. 21. Greslė ir mano paties, kas už, prieš, susilaiko priimta. 22. Greslė ir mano paties pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Tuomet Pereiname prie pirmos pastraipos CE naujos dalies. 23 pakeitimas Markos Piper, tai, Piper, tai yra antras kompromisas. Kas už antrą kompromisą? Kas prieš? Susilaiko priimta. 24 pakeitimas Gairkas už. Prieš susilaiko priimta. 25 Bradburn Černecki pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Mm, nelabai aišku, pasitikrinkime elektroniškai dėl 25. Ik open de stemming, ik sluit de stemming. En dat is uh, ruimer aangenomen dan gedacht, 17-10. Baigiame balsuoti. 17 už 10 prieš. Netaip jau ir neaišku, kaip man atrodė. 26 mano paties kas už. Kas prieš. Susilaiko. Priimta. 27 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 28 mano paties. Suderinama su 27 pakeitimu kas už. Kas prieš susilaiko priimta. Tarčiame 12 puslapį, 29 pakeitimas, Panajotova. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 30 gajer kas už? Prieš. Priimta. 31 gajer už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 32 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 GR už, prieš, susilaiko, priimta. 34. Sėjo patraonėvis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 35 GR, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 36 gair už, prieš, susilaiko priimta. 37 už, prieš, susilaiko priimta. 38 gair už, prieš, susilaiko priimta. 39 Markus Piper pakeitimas su EPP žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko priimta. 40 viper už, prieš susilaiko priimta. 41 gair už, prieš susilaiko priimta. 42 gair už, prieš susilaiko priimta. 43 už, prieš susilaiko priimta. 44 gair už, prieš, susilaiko, priimta. 45 GR už, prieš, susilaiko, priimta. 46 mano paties už, prieš, susilaiko, priimta. 13 puslapis, 47 mano paties, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 48 paper su EPP žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 49. Mano paties EPP žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 50. Bradman Černecki, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 51. Gair už, prieš susilaiko priimta. 52 gair už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. 52. 52. Išlaitusiami. Baigiam balsavimą. 8 už 19 prieš, atmesta 53, mano paties kas už, prieš, susilaiko atmesta. 54 mano paties trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 55 mano paties su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaiko, priimta. 56 gai ir kas už, prieš, susilaiko, priimta. 57 mano paties kas už, prieš, susilaiko, priimta. 58 Vredbrun Černecki kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Norite pasitikrinti gerai dėl 58 pakeitimo. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Priimta. Taigi, 14 puslapyje 59 pakeitimas piperkas už, prieš, susilaiko, atmesta. 60 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 61 mulder kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 62 mano paties kas už, prieš, susilaiko susilaiko priimta. 63. Bredburn Šarnetkikas už, prieš, susilaiko atmesta. 64. Atkrenta, nes jį opėmė kompromisą. 65. Muldarkas už, prieš, susilaiko priimta. 66. Odikas už, prieš, susilaiko priimta. 15 pastraipa, 67 pakeitimas piper, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Taigi, 68 atkrito, 69 audį, taip pat kas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 audį, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 71 Bradburn Šernecki, kas už, prieš prieš susilaiko. Man atrodo atmesta, bet galime pasitikrinti. 71 pakeitimas 16 pastraipai. Priimta 15 už 11 prieš 72 gajerkas už prieš susilaiko priimta. Taigi 73 atkrito, bet galime balsuoti dėl 74 mano paties, kadangi suderinamas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 75 odį kas už, prieš, susilaiko priimta. 76 už, prieš, susilaiko priimta. 15 puslapis. Septyniasdešimt septintas OD su EPP žodiniu pakeitimu kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta, man atrodo, bet geriau pasitikrinkime dėl 77. Šlačiasi link. 15-12 verworpen. 15 prieš 12 už atmestą dabar. Turime balsuoti tada dėl originalaus pakeitimo teksto. Kas už? Matau, kad yra abejojančių. Mes balsavome dėl žodinio pakeitimo, kurį atmetėme, todėl turime balsuoti dėl originalaus pakeitimo teksto. Prašom balsuoti, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 78 Bredbur Čirnecki, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 79 Gajer, prieš, susilaiko priimta. 80 Piperkas už, prieš, susilaiko priimta. 81 Gajerkas už, kas prieš, susilaiko priimta. 82 Andegard ir De Jong. Dėl 82 Jens kažką norit pasakyti? Äh, Taip, kolegos. Aš, anksčiau aš pritariau pakeitimui, kurį pateikė kolegos uh, Sören ir Jong. Uh, bet dabar manau, kad vis dėlto reikėtų balsuoti prieš. Gerai, dėl 82 pakeitimo Sondagard ir De Jong pranešė, sako, ne, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. Um, ehm, 82 dus. Ik sluit de stemming. 20.7. 20 už 7 prieš priimtą. Aš prašyčiau aiškiau kelti rankas, nes man gan sunku čia iš sosto viską matyti. 83 gair. 83 gair kas už, kas prieš. Susilaiko. 84 gair už, prieš susilaiko priimta. 85 atkrenta, nes antras kompromisas buvo patvirtintas, 86 taip pat atkrenta, nes buvo priimtas antras kompromisas, 87 mano paties pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta, 88 panas mako veikas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 89 Esterdėlangė, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tuomet perėdame į 16 puslapį. Mano 90 pakeitimas. EPP paprašė balsavimo dalimis. Pirmoji ir antroji dalis bus. Pirmoji dalis – 90 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, neaišku, tad pasitikrinkime elektroniškai dėl 90 pakeitimo antros dalies. Šlačius Seming. 14-13 aangenomen. Het was nipt, inderdaad. Amen. 14 už 13 prieš tikrai buvo labai neaišku. Dabar 91 mano paties kas už, kas prieš, neaišku, pasitikrinkime ir dėl 91 elektroniškai. Ja, nee, ik ga wel voor mezelf stemmen natuurlijk. Ik sluit de stemming. Taip ir dar Aš pats turiu balsuoti, taigi balsuoti baigėme 17 už 10 prieš priimtą. 92 piper pakeitimas, kas už? Ne, jis atkrito. 93 irgi atkrito. 94 Gair. Taip jis irgi buvo tame kom, pirmame kompromise, dėl kurio balsavome, tai 95. Ne, jis taip pat pateko į kompromisą, Tai 96 Bradburn Černecki. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 17 puslapis. 97, 98, 99 suderinami, tai dėl visų kartų prašom balsuoti. Kas už, kas prieš, susilaiko, primta 98, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 99 mano paties, susilaiko, priimta. Šimtasis Gair ir Mulder kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šimtas pirmas Radvarčianeski kas už, kas prieš, susilaiko, Vėl neaišku, pasitikrinkime elektroniškai. 101. Ik sluit de stemming. 1611. 100 en we zouden kunnen als... 16 už 11 prieš. Jei sutinkate, galėtumėm dėl e, nuo 102 iki 110 balsuoti dėl viso bloko. Taigi prašom balsuoti, kas už, kas prieš. Susilaiko. Visi šie pakeitimai atmesti. 111 garkas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 112 piper, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Gerai, ponia Greslė, galim ir pasitikrinti dėl 112 elektroniškai. X leitestemming. 12, 15 verworpen. Maar het was dichter dan... 12 už, 15 prieš atmesta, bet e, rezultatas tikrai buvo labai neaiškus. 100 113 mano paties kas už, kas prieš priimta, 114 pradom Černecki kas už, kas prieš, susilaiko. Man atrodo, priimta buvo 115 gaja už, prieš susilaiko priimta. 116 gair už prieš susilaiko priimta. 117 piper suderinimas su 116. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta. 118 gair kas už? Kas prieš susilaiko priimta. 119 piper už. Šimtas devynioliktas. Tikrinu savo balsavimo sąrašą. Atsiprašau, jis atsiimtas. 119. Pone Pipera, jūs salėje? Būtinai atsistemėm. Ne, neturime balsuoti dėl jo. Gerai, 119 Piper, kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. Atsiprašau. 120 garkas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 121 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 122 panajoto vakas už, kas prieš susilaiko priimta. Bredvard Šernetski 123, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 124 atkrenta, nes antras kompromisas buvo patvirtintas, 125 mano paties kas už, kas prieš susilaiko priimta, 126 odį kas už, kas prieš susilaiko priimta. 127 Makoveikas už, kas prieš, susilaiko priimta. 128 Bradbert Černecki kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 129 Gair kas už, prieš, susilaiko priimta. 130 Panajotova kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 131 Piperkas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 132 Panajotova kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 19 puslapis. Šešiasdešimt šešta pastraipa, 133 Bradbančiarneskikas už, prieš, susilaiko priimta. 134 piperkas už, kas prieš, susilaiko priimta. Tai ketvirtas dabar kompromisas. Šimtas trisdešimt penktas iki šimtas trisdešimt devinto pakeitimai. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 140. Sondegard kas už, kas prieš, susilaiko. Mm, neaišku. 140 pasitikrinkime elektroniškai. De EVP heeft een uh, eh, stem te veel. Dus iemand... Vienu per daug apie narių balsavo. Baigiame balsuoti. 14-14 reiškia atmesta. Kągi labai gaila, panašiame vertai galima sakyti, 141 už prieš atmestą, 142, tai į ketvirtą kompromisą pateko, einame prie 143, Černeckiai Bredbankas už prieš sulaikę primta 144 Gair. Kas už prieš sulaikę primta 145 mano paties, kas už prieš sulaikę primta 146 Gair. Kas už prieš sulaikę primta 147, 148, 149, tai pakeitimai traukti į penktą kompromisą, taigi penktas kompromisas, kas už, prieš, sulaikę, primta. Šimtas penkisdešimtas pakeitimas Breperno Černetskio atkrenta, nes patvirtintas kompromisas, 151 balstas už prieš sulaikę primta 152. Lingvistinis pakeitimas, dėl jo balsuoti nereikia. 153 taip pat mano, kas už prieš sulaikę primta 154, taip pat lingvistinis pakeitimas. 155 ponios Makoviai, kas už prieš sulaikę primta 154. Toliau, 21 puslapis. 88 e, dalis, 156 pakeitimas Panajotova, už prieš susilaikė primta. 157 Makovėjai, kas už prieš susilaikė primta. 158 ir 159 ir 160 identiški pakeitimai, kas už prieš susilaikė, pasitikrinsime elektroniškai. Tikrinamės dėl 158, 159, 160. Stemming. 14 voor, 13 tegen. Baigiame balsuoti, 14 už, 13 prieš primta, 161. Kas už? Pano Pyterio pakeitimas 161. Kas už, prieš? Suveikia neaišku, pasitikrinkime elektroniškai dėl 161. Baigiame balsuoti. 14 už, 13 prieš primta. 162. Žodinis pono Mulderio pakeitimas, kas už, prieš, suveikia priimta 163. Jansogair, kas už, prieš, suveikia priimta 163. 164 Jens Geier už prieš sulaikė priimta 165 Makoveikas už prieš priimta 166 Geier už prieš sulaikė priimta 167 Greslė kas už prieš sulaikė priimta 168 Geier kas už prieš sulaikė priimta 169 Mulder. Žodinių pakeitimų, kas už, prieš, sulaikė priimta. septyni keturi prašytis 15 prieš atmestą. 243 Marinesko dalimis pranešėjo ir apie paprašymų. Balsavimas trim dalim. Dėl pirmos dalies 243 kas už, prieš sveikė. Pasitikrinkime dėl pirmos dalies 243. Baigiame balsuoti. 19 už, 7 prieš, vienas narys susilaikė priimta. Dėl antros dalies, kas už, prieš, atrodo atmesta, bet pasitikrinkime dėl antros dalies. Baigiame balsuoti. 13 už, 15 prieš atmestą. Dėl trečios dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestą, man atrodo. Kas nors protestuoja? Ne. 244 atsiranda dar dėjoje. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 245 Söndergaard de Jong. Wie is uh, voor? Toliau 245 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 246. Šeštas kompromisas. Tai yra pakeitimai 246, 247, 248, 249. Sandergaard ir Jong. Šeštas kompromisas, ar jūs pritarėte jam? Kas nepritarė? Prit, e, ar pritarėte ar ne šiam kompromisui? Taigi, 246 kas už, kas susilaiko atmesta. 247 Sandergaard Jong kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta 248. Sondergaard Jong, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta 249, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau galime pereiti prie lybę komiteto pakeitimo. Pirmas lybė, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antras lybė, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečias ir ketvirtas lybė, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 251 kair, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 251 jens kair, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta.